Mėly kolegos, pradėkime posėdį. Pirmas klausimas šios dienos darbo tvarkėje yra diskusija apie tris pranešimus susijusius su vidaus rinka ir vartotojų apsauga. svarstysime grafienės Fontun und Hohenstein pranešimą vidaus rinkos rezultatų suvestinę, taip pat Anhets pranešimą vartotojų apsauga, taip pat Bušoj pranešimą apie problemų sprendimo tinklą Solvit. Dabar suteikiu žodį pranešėjai keturios minutės. Prašom pristatyti savo pranešimą. Na, o paskui diskusijų pabaigoje pranešėjai dar kartą galės pasisakyti, jiems bus skirta po dvi minutės tam, kad jie galėtų sureaguoti į visą tai, kas bus pasakyta. Jeigu jums reikės tik trijų minučių pristatyti pranešimui, tai vėliau galėsite pasisakyti dar tris minutės. Jums iš viso yra skiriama šešios minutės abiems pasisakymams. Taigi visų pirma žodis suteikiamas grafieniai Tun und Hohenstein. Prašom pristatyti savo pranešimą. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Labai ačiū pirmininkė, komisarė, ponai ir ponios. Labai džiaugiuosi galėdama pristatyti 19-ąją vidaus rinkės, rinkos suvestinę, kuri buvo pradėta daryti pernai Liepą. Šis svarbus dokumentas rodo, kad mes vis geriau įgyvendiname vidaus rinkos tikslus. Tikslus patvirtino valstybių ir vyriausybių vadovai, kad būtų užtikrinta, kad įgyvendinimo direktyvų deficitas neviršytų 1 procento. Tačiau e, yra nemažai direktyvų, kurios negyvendintos bent jau vienoje šalyje ir tas e, kiekis direktyvų yra didelis. Kalbame daugiau kaip apie 120 vidaus rinkos direktyvų. Be to yra 22 direktyvos, kurių neįgyvendino valstybės narės per e, dviejų metų laikotarpį, kaip kad numatyta direktyvų perkelimo nuostatose. Ir tai reiškia, kad visi valstybių narių piliečiai negali naudotis visais privalumais. Šiandieną pristatydama savo pranešimą galiu kalbėti ir apie kitą rezultatų suvestinę, kuri rodo, kad padėtis pagerėjo, e, deficitas sumažėjo e, iki maždaug iki 0,7 procentų ir tai yra pats geriausias rodiklis. Iki šiol valstybės narės yra labiau susitelkusios ir mes galime pasveikinti taip pat komisiją, kad ji nuolat žiūri, kaip valstybės narės perkelia teisės aktus. Rinkos fragmentacijos indeksas nukrito nuo 6 iki 5 procentų, bet 74 direktyvų dar bent viena valstybė narė yra neįgyvendinusi. Tai reiškia, kad lieka barjerai, kurie kenkia vidaus rinkos funkcionavimui ir kenkia uh, vartotojų bei verslininkų gerbuvį. Reikia atsisakyti tų barjerų, todėl siūlau, kad visi subjektai atsakingi už ES teisės aktų gyvendinimą bendradarbiautų kuo glaudžiau. Mes siūlome metinį bendrosios rinkos forumą suorganizuoti. Jame turėtų dalyvauti valstybių narių atstovai, institucijų atstovai, nacionaliniai parlamentai, taip pat verslo ir vartotojų atstovai. Toks forumas galėtų būti gera galimybė keistis pažangiają praktiką, taip pat sudarytų sąlygas parengti strategiją tam, kad būtų įveiktos visos dar likusios kliūtys. Kad e, tos kliūtys būtų pašalintos, mes e, turime reikalauti, kad komisija taikytų vidaus rinkos kriterijų, žiūrėdama į visus naujus teisės aktus. Tokiu atveju būsime visiškai tikri, kad tokie nauji teisės aktai nepažeistų pagrindinių keturių laisvių Europos Sąjungoje. Taip pat piliečiai turėtų uh, E, suvokti, kaip veikia vidaus rinka. Turime nepamiršti, kad būtent piliečiams, vartotojams ir buvo įkurta bendroji rinka. Komisija prašo, kad vidaus rinkos ir vartotojų rezultatų suvestinės būtų skelbiamos vienu metu. Taip pat turime turėti informaciją apie Solvit ir uh, e, vartotojų vartotojų informacinius punktus. Taip pat noriu padėkoti visiems, kurie dirbo su manimi, rengiant pranešimą. Kviečiu jūs balsuoti už jį, nes mano nuomonė jis leis e, prisidėti mums prie veiksmingesnio vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo. ES piliečiai e, susidurs su mažiau barjerų, o tai prisidės prie ES ūkio plėtotės ir bendros tapatybės plėtotės. Ačiū. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį kitai pranešėjai, poniai Anai Het, keturioms minutėms. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie labai vaisingo bendarbiavimo, kurio rezultatas yra rezultatų suvestinė vidaus rinkos komitete mm, pranešimas buvo patvirtintas didelę balsų daugumą. Mes kalbame apie vartotojų teises. Mes norime, kad vidaus rinka veiktų veiksmingai ir visapusiškai. Mes labai džiaugiamės, jog turime komisarą paskirtą būtent vartotojų interesams, vartotojų klausimams spręsti. Mes galvojame, kad tai leis pasistumėti į priekį, sprendžiant vartotojams rūpimus klausimus vartotojų rezultatų suvestinė yra labai svarbi priemonė. Žinau, kad du komisarai bus atsakingi už klausimus susijusius su vartotojų interesais ir labai svarbu, jog tomis pareigomis būtų dalyjamasi. Mes labai daug tikimės iš to. Jei pažvelgtumėm į Lisabono sutarties 12 straipsnį, ten yra pasakyta, kad į vartotojų interesus turi būti atsižvelgiama, rengiant ir įgyvendinant įvairias politikos priemonės ES. Vienas iš svarbių e, žingsnių yra jau žengta šią linkmę ir be abejo į tai bus atsižvelgta ir tolesnėje mūsų veikloje. Manau, kad rezultatų suvestinė yra e, viena iš galimų priemonių, kurios leidžia patobulinti vidaus rinkos veikimą. Manau, kad tai, jog e, ši priemonė leidžia pažvelgti iš naujo požio taško yra labai svarbu. Mes galime įsigilinti į žmonėms rūpimas problemas, mes galime pagerinti vidaus rinkos veikimą vardan vartotojų interesų. Analizuodami vidaus rinką turime analizuoti kainas, saugumą, vartotojų pasitenkinimą ir kitus kriterijus. Turime tokius rodiklius toliau plėtoti ir tobulinti. Taip pat turime starti dėl papildomų rodiklių. Turime galvoti apie prioritetų nubrėžimą ir analizės uh, atlikimą bei išvadų padarimą. Tai yra labai svarbu ir reikia skirti pakankamai laiko rezultatų suvestiniai parengti, kad jį galėtų tobulėti ir, ir aukti, nes kol kas mes kalbame dar tik tai apie rezultatų suvesnės užuomasgas. Be to, aišku, kad didžioji pro, problemų dalis yra susijusi ne su prekėmis, o su paslaugomis ir su kainų augimu. Taigi mes turime analizuoti įvairias kliūtis, kurios trukdo vidaus rinkai veikti sklandžiai ir kurie neramina vartotojus, dėl, tai yra kliūtis, dėl kurių vartotojai praranda pasitikėjimą. Mes turime galvoti apie veiksmingus teisės aktus ir nepamiršti taip pat teisų gynimo priemonių tam, kad rinka veiktų veiktų tinkamai. Akivaizdu, kad tarp valstybių narių yra labai didelių skirtumų ir aišku, kad yra labai daug galimybių užtikrinti vartotojų teisų gynimo e, priemonių gyvendinimą. Ypač čia kalbėčiau apie kolektyvinius ieškinius. Jeigu kalbėtumėm apie vidaus rinkos stebėseną, tai būtų labai svarbi priemonė sustiprinti vartotojų pasitikėjimą. Stebėsena ES tikrai toli gražu nėra vienoda, vienalytė rinkos stebėsena yra labai svarbi vartotojams. Labai svarbu galvoti apie tai, kiek tikrintojų inspektorių dirba toje srityje, kaip reguliuojančios institucijos atlieka savo darbą. Aišku, kad jos turi dar labiau sustiprinti savo dedamas pastangas, kad vartotojų pasitikėjimas auktų ir kad vartotojai turėtų galimybę pasinaudoti visomis tomis vidaus rinkos atveriamomis galimybėmis kad kad vartotojų pasitikėjimas stiprėtų. Aš manau, kad komisijos indėlis čia bus labai svarbus, ypač turint omenyje ekonomikos gaivinimo planą. Ačiū, ponai. O dabar trečias pranešėjas, ponas Busoj. Foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte de... Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, komisarė. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie man padėjo parengti pranešimą apie Solvit tinklą. Ačiū sekretariatui, šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms, kurie domėjusi šiuo pranešimu ir prisidėjo prie galutinio rezultato. Solvit tinklas teikia informaciją apie tai, kaip reikėtų spręsti problemas, kai yra neteisingai taikomi teisės aktai susijęs su vidaus rinka. Šis tinklas gali būti naudingas ir vartotojams, ir įmonėms. Man atrodo, kad solvit tinklas yra puikia alternatyva teisminiams sprendimams, nes teismai yra dažnai perkrauti darbu. Solvit tinklas vis dažniau yra naudojamas ir panašu, kad solvit tinklas tapo savo sėkmės auka. Solvit tinklas neturi pakankamai darbuotojų, todėl reikėtų padidinti personalo kiekį. Personalas turėtų būti apmokamas priklausomai nuo to, e, kiek yra gyventojų šalyje ir kokius atvejus anksčiau šis tinklas yra nagrinėjęs. Be abejo, viskam reikės kaštų, reikės išlaidų. Na ir pranešime valstybės narės yra raginamas e, prisidėti prie Solvit tinklo darbuotojų finansavimo. Mes norėtumėm, kad Solvit tinklas veiktų efektyviau. Ko gero, visi tam pritarėte. Įmonės gali nemažai sutaupyti pinigų, kreipdamosios į Solvit tinklą vietoj to, kad būtų kreipusios į teismą. Na, o kalbant apie vartotojus, tai vartotojai taip pat gali išvengti ilgų, daug kainuojančių teismo procesų. Vis dėlto įmonės turėtų žinoti, kad tas solvit tinklas yra veiksmingas. Taigi, valstybės narės, komisija ir Europos parlamento nariai turėtų skatinti žmonės ir įmonės naudotis tinklu. Mes turėtumėm pasinaudoti žiniasklaidą, taip pat reikėtų organizuoti informacinės kampanijas ir taip pat manau, kad reikėtų sukurti interneto portalą. Mes turėtumėm skatinti teisės aktų kūrimą šioje srityje europiniu lygiu. Mes turėtumėm patys prisimti atsakomybę dėl skatinimo naudoti solvi tinklu. Valstybės narės, Europos parlamento nariai gali prisidėti prie to, kad būtų skleidžiama daugiau informacijos ir nacionaliniuose parlamentuose. Valstybės narės turėtų keistis geriausia turima praktika dėl skatinimo naudotis Solvit tinklu. Aš manau, kad geras idėjas reikėtų skleisti nacionaliniu lygiu tam, kad visi galėtų jomis pasinaudoti. Solvit tinklas sprendžia daug įvairių problemų. Na, o kalbant apie tas peticijas, kurias gauna Europos parlamento peti komitetas, irgi gali būti tam tikras sprendimas, jeigu problemos negali išspręsti Solvit tinklas. Taip pat problemas galėtų spręsti ir nacionalinių parlamentų specializuoti komitetai, jeigu tos problemas negali išspręsti solvi tinklas. Aš manau, kad mano idėjos galėtų pagerinti e, tinklo veiklą ir veiksmingiau spręsti vartotojų problemas. Solvit tinklas e, turi didžiulį potencialą ir mes jį turėtume maksimaliai išnaudoti. Labai ačiū. Taigi pranešėjai, trys pranešėjai pristatė pranešimus, dabar suteiksiu žodį dviem komisarams. įvairiais aspektais tie komisarai bus įtraukti į šiandien vykstančią diskusiją. Visų pirma, žodis komisarui Barnie, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Mano manimu, labai svarbu, kad a, dirbame draugė su kolega John Daly. Šio klausimu stengiamės jūs informuoti apie visas šias priemonės, visus šiuos tekstus šio klausimu. Politiniam gyvenime dažnai galvoju, kad tolesnis darbas yra labai svarbus, tai toks pat svarbus kaip ir parengiamasis darbas prieš kažką priimant ar patvirtinant. Taigi labai svarbu, kad komisija turėtų priemonės, kurios galėtų mm, nuoširdžiai, detaliai, išsamei patikrinti, kaip yra gyvendinami tie tekstai, kurie yra jau jūsų patvirtinti, priimti. Pranešėjai labai budriai, labai kokybiškai pažvelgė šios klausimus ir noriu mm, labai nuoširdžiai padėkoti o, poniai. E, Tunen Hohenstein ir ponui Busoj, kurie, kurių darbas yra labai glaužiai susijęs su mano tema, su mano portfeliu ir poniai Het, kuri taip pat e, e, parengė susijusi pranešimą. Iš tikrųjų, kai eina kalba apie tokią sudėtingą, tokį sudėtingą metą, krizės laikotarpį, mes turime panaudoti visas turimas galimybės. Jeigu ta didelė Europos vidaus rinka normaliai veiktų taip, kaip ji turėtų veikti, mes galėtumėm laimėti nuo 0,5 iki 1,5 procento papildomo augimo. Ir tikrai mes negalime leisti tokiai galimybėjai prasmukti pro rankas. Mes turime pasinaudoti visu tuo. Ir žinoma, kad mm, man patikėta užduotis jums kontroliuojant, aišku, pono Baroso patikėta man yra, mano manimu, labai svarbi, kai eina kalba būtent apie rezultatus. Dabar apie Solvit. Mm, aš pakalbėsiu plačiau, o manau, kad kolega e, John Daly lygiai taip pat akcentuos vartotojams svarbius klausimus. Pone Tunen Hohenstein aiškiai sudėliojo pozityvius ir netokius pozityvius rezultatus į suvestinę. Pozityvų tai, kas yra perkilta tūkstantis. 621 direktyva ir kitas teisės aktas yra perkeltas dėl, direk, dėl vidaus rinkos įgyvendinimo. Tai yra didžiulis skaičius ir uh, turime padėkoti valstybėms narėms, visiems tiems, kas valstybėse narėse, regionuose yra atsakingi už šių direktyvų ir kitų teisės aktų perkelimą, nes tai yra tikrai milžiniškas darbas. Reikia padėkoti visiems tiem, kas dirba su vidaus rinkos įgyvendinimu. Bet aišku, reikia dabar galvoti ir apie m, tų teisės aktų aktų perkelimo kokybę, įgyvendinimo kokybę ir turime nuoširdžiai kalbėtis su, su Europos parlamentu, nacionaliniais parlamentais, su visų valstybių narių pareigūnais. Ir kuomet Europos parlamentas rengė mano klausimus prieš paskirimą, aš kalbėjau apie tai, kad su visomis 27 valstybėmis narėmis aš sutiksiu su atitinkamais ministrais, kurie yra atsakingi už vidaus rinkos veikimą kad galėčiau detaliai išanalizuoti vidaus rinkos rezultatų suvestinės elementus ir e, solvit rezultatų suvestinės elementus. Iš tikrųjų buvo iškeltas formo pasiūlymas, tai yra puikiai idėja. Uh, Um, parlament, Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai, komisija, visų valstybių narių atsakingi pareigūnai galėtų uh, pasidalyti pažangiają praktiką ir gyve, palyginti savo patirtį ir tokiu būdu pasidalyti tą bendrą atsakomybę. Reikia kalbėti apie pasitikėjimą, apie bendrą darbą. Dėl Solvit ponas Busoj akcentavo šios priemonės svarbą. Man atrodo tikrai m, mm, labai geras e, mechanizmas. 1600 e, atvejų jau išanalizuoti. Iš esmės eina kalba apie vartotojų, piliečių e, problemas, bet taip pat ir įmonių problemas, kurios buvo spręstos efektyviai per šį tinklą, sutaupant daug lėšų, palengvinant naštą. Tai yra vidaus rinkos esmė, kad būtų išvengta labai sudėtingų e, problemų sprendimo mechanizmų, kad būtų galima e, įvairius sunkumus e, pašalinti daug paprasčiau vidaus rinkoje. Ta pačia dvasia yra parengtas ir pagalbos vidaus rinkos veikimui mechanizmas, veiksmų planas, kuris labai svarbus piliečiams ir įmonėms, kad būtų galima padaryti pažangos vidaus rinkoje ir um, paslaugų srityje, teikiant uh, paslaugas per solvi tinklą piliečiams uh, Žandaly atitinkamai yra atsakingas už uh, susijusią sritį ir labai svarbu, kad tie rezultatai pateikiami, būtų pateikiami vienu metu. Tai yra uh, tokiu būdu daug lengviau viską apjungti į visumą ir lengviau kontroliuoti. Todėl labai svarbu, kad visų direktyvų um, susijusių su vidaus rinka um, įgyvendinimo um, įvertinimas būtų atliekamas vienu metu, kad būtų geriau, um, kad būtų galima lengviau išanalizuoti, kaip veikia tas pusantro tūkstančio direktyvų susijusių su vidaus rinkos veikimu. Gracias, eh, Labai ačiū, ponai Barnie. Dabar norėčiau suteikti žodį komisarui John Daly. Vakar Jis kalbėjo apie žmogaus teisės, e, lygias teisės, moterų teisės, na ir ši tema lygiai tokia pat svarbi, prašom, ponas Daliai. Ponas pirmininkė, gerbėmiai nariai, aš pakomentuosiu pranešimą susijusi su labai svarbiais politiniais dalykais, tai yra vartotojų e, vidaus rinkos e, ir vidaus rinkos e, rezultatų suvest. Nenorėčiau padėkoti pranešėjoms. Ir, ir, ir apie vartotojų apsaugą norėčiau praneš, padėkoti pranešėjai Anai Head. Svarbiausia yra, kuo geriau informuoti vartotojus, teikti jiems galių, nes tai yra inovacijų ir konkurencingumo variklis. Bet galbūt svarbiausia yra užtikrinti, kad vidaus rinka veiktų vartotojų labui. Tai yra mūsų e, kozeris siekiant uh, užmėgsti kuo glaudesnius ryšius su vartotojais. Uh, komisija dirbs kartu, kad užtikrintų, jog visos taisyklės, kurios bus patvirtintos, taptų tiesioginė praktinė nauda vartotojams. Uh, šiandieną mano draugas Mišel Barnie E, kartu su manim lankosi pas jūs ir tai rodo, kad mes ketiname glaudžiai bendradarbiauti ir taip darysime ateityje. E, Vartotojų dimencija turėtų atsispindėti visose srityse ir e, vertinimo sistema turėtų būti patvirtina komisijoje, kad būtų galima įvertinti mūsų pasiektą pažangą. Rezultatų suvesti nerodo mums, ar veikia gerai vidaus rinka, ar nuvilia vartotojus. Ji taip pat leidžia mums įvertinti pažangą, pažiūrėti, kaip vidaus rinka veikia vartotojams, smulkiam vidutiniam verslui ir mažmenininkams. Taip pat e, reikia pasižiūrėti, ar pakankamai daroma, kad vartotojų teisė būtų įgyvendinta ir, ir ar gerai yra informuoti vartotojai. Komisija prita parlamentą to pozicijai, kad reikia suteikti galę žmonėms, kurios yra išdėstytos popieriuje. Mums dar reikia daug ką padaryti. 9 metų Liepa paskelbtas komunikatas, kuriame buvo numanyti būdai padaryti teisės aktų įgyvendinimą efektyvesnį. Dabar mes turime viską paversti konkrečiais veiksmais. Vienas prioritetas būtų sustiprinti pastangas, kad būtų užtikrintas didesnis efektyvumas mūsų e, tarptautinių tinklų. Taip pat mes turime e, pasiūsti signalą e, prekybininkams, kad jie net ras prieglopšio, kur galėtų slėptis įvykdė tam tikrus pažeidimus. Mes turime e, taip pat užtikrinti, kad nacionaliniai teisės aktų e, vykdytojai ar prižiūrėtojai turėtų pakankamai galių stebėti, kad, jie, kad jie, teisės aktai būtų gerai įgyvendinami. Nes e, vartotojų teisės yra glaudžiai susijusios su ekonomika. Mes turime galvoti, kaip taip pat pagerinti konkurenciją, užtikrinti geras kainas ir e, Tai yra naudinga ne tik vartotojams, bet ir visai ekonomikai. Komisija ir parlamentas turėtų dirbti kartu, kad šis signalas pasiektų visas valstybės narės ir skambėtų labai aiškiai. Mes toliau sieksime įkurti SWIPS ES koordinatorių tiklą, tinklą bet ne visuomet uh, viskas yra padaroma gerai ir už tai reikia ES masto sprendimų. Mes įsigilinsime į sutarties teisinį pagrindą, kad kaip galima geriau užtikrintume mm, savo pareigų vykdymą ir uh, sudarytume, kuo, užtikrintume kuo geresnę vartotojų apsaugą. Ir aš esu įsitikinęs, kad mūsų veiksmai papildys nacionalinius veiksmus. Uh, Aš taip pat sutinku, kad alternatyvaus e, ginčių sprendimo mechanizmas gali užtikrinti veiksmingą ginčių sprendimą. Vienas, e, viena iš sridžių yra kolektyviniai ieškiniai ir aš čia e, sieksiu koordinuotų komisijos veiksmų šioje srityje. Taip pat noriu pasakyti, kad sieksime užsitikrinti pakankamą finansavimą po 13 metų, po to, kai baigs galioti dabartinė vartotojų apsaugos e, programa. Mes sieksime ir toliau veikti imtis gilesnių veiksmų šioje srityje. Taip pat galvojame apie šios dienos ir rytojaus iššūkius e, ir galvojame, kaip padaryti, kad vidaus rinka realizuotų visą savo potencialą ir tarnautų vartotojų labui. Ačiū. Dėkuoju komisarui. Dabar vienai minutiai suteiksiu žodį ponui Buzutil. Peticiones Sur President, visem il-Komitat tal-Petizzjoniet jina ħejjejt opinjoni. Ačiū pirmininkė. Peticijų komiteto vardu aš norėčiau paremti pranešimą apie Solvit tinklą. Aš manau, kad Solvit tinklas yra puikus instrumentas, kuris padeda piliečiams. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad yra būtina bendradarbiauti visiems reikėtų, kad piliečiai žinotų, ką jie gali daryti, jeigu jiems, jeigu jiems kyla kokiu nors problemu. Pagal 149 straipsnį jie gali kreiptis į Europos parlamentą, var, pilietis gali kreiptis į komisiją, pilietis gali kreiptis į salvi tinklą, taip pat ir į ombudsmeną. Tačiau yra daug painiavos, nelabai aišku, ką daryti. Jeigu pilietis turi problemą, jis gali ir nežinoti, kur jis turėtų kreiptis, kad gautų pagalbos. Taigi, peticijų komiteto vardu aš norėčiau paprašyti geresnio bendradarbiavimo tarp visų institucijų, kad piliečiams būtų aiškiau, kur jis gali kreiptis, jeigu jam reikia pagalbos. Labai ačiū, ponai Busutil. Ačiū už tai, kad kalbėjote taip glaustai. Dabar norėčiau suteikti žodį kitiems kalbėtojams, kurie pasisakys įvairių politinių frakcijų vardu. Visų pirma, žodis poniai Roitovai, ji kalbės apie pavardu, prašom, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiami komisarai, mėly kolegos, jau aštuonerius metus veikia Solvit tinklas. Šiam tinklui pavyko išnagrinėti 83 procentus piliečių skundų, kurie buvo pateikti dėl neteisingo teisės aktų taikymo. Tie skundai buvo išnagrinėti per 10 dienų. 2008 metais pavyko sutaupyti maždaug 320 milijonų eurų. Tačiau noriu paminėti dar keletą problemų. Turiu pasakyti, kad ne visos direktyvos yra įgyvendintos. Šimtai direktyvų nėra perkeltos į nacionalinius teisės aktus ir būtent dėl to solvit tinklas negali būti visapusiškai naudojamas. Pavyzdžiui, Čekijoje tik 7 procentai įmonių e, žino, kad toks tinklas egzistuoja. Prancūzijoje už šį tinklą yra atsakingas tik praktikantas. Aš manau, kad viena vertus reikėtų skatinti, skirti didesnį finansavimą šiam tinklui, tačiau antra vertus jį reikėtų geriau reklamuoti. Galbūt reikėtų steigti galbūt reikėtų vadovautis vieno langelio principu tam, kad šis tinklas geriau veiktų. Norėčiau, kad Europos komisija atliktų analizę ir išsiaiškintų, kokios problemos kyla valstybėse narėse ir kurios tos problemos susijusios su solvi tinklu. Manau, kad tokia analizė tikrai padėtų pagerinti tinklo veiklą. Mūsų frakcija remia šį pranešimą ir tikiuosi, kad jam bus pritarta ir plenarnės sesijos metu. Baigdama noriu padėkoti pranešiai. E, e, socialistas ir demokratas tina palavra. Ačiū poniai Roitovai, o dabar socialdemokratų frakcijos vardu pasisakys ponė Gerbhardt. Ačiū, mėly kolegos ir kolegės, gerbiami komisarai. Šiandien kalbama apie vidaus rinką, vartotojų teisę, žmonių mobilumą ES. Mes kalbame apie keletą su tuo susijusių instrumentų. Dabar nagrinėjame iš karto tris temas ir man atrodo tai yra puikus pasiekimas. Ekonomika, vartotojų teisų, darbuotojų teisų apsauga nėra savo prieštaraujantis dalykai, jie yra glaudžiai susiję, dėl to turi būti nagrinėjami kartu. Taigi aš tikrai labai džiaugiuosi, kad šiandien vyksta šios bendros diskusijos. Aš manau, kad mes turėtumėm atkreipti dėmesį į keletą svarbiausių politinių principų. Komisaras Barnie labai teisingai pastebėjo, kad reikėtų pasirūpinti, jog tas protekcionizmas, kuris valstybėse narėse dar labai aiškiai pastebimas, turėtų būti nugalėtas. Tikrai reikėtų įveikti protekcionizmą. Antras politinis principas, mėly kolegos, būtų štai koks. Mes tuo pačiu metu turėtumėm ginti vartotojų teisės, taip pat ir darbuotojų teisės. Ir ta teisų apsauga turėtų būti užtikrinta labai aukštų lygių. Vidaus rinka nereiškia, kad yra panaikinamos teisės, kad bus dereguliavimas. Atvirkščiai tai reiškia, kad teisės turėtų būti ginamos labai aukštų lygių kartu. Na ir, mėly kolegos, noriu paminėti dar vieną svarbų aspektą, kuris yra susijęs su panios Thun und Hohenstein pranešimu. Tas aspektas man nelabai patinka. Pranešė mini vidaus rinkos testą. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad tyriama, kaip funkcionuoja vidaus rinka? Aš manau, kad visai netiks, ne visai tiksli tai yra savoka. Mes juk iš esmės kalbame apie ES teisės aktų įtaką vartotojų teisėms, darbuotojų teisėms, taigi mes nepritarėme tokiai savokai kaip bendros rinkos testas. Taip pat mes e, pritarėme tam, kad e, vartotojų teisės turėtų būti geriau ginamos vidaus rinko naudojantis bendru instrumentu. Ačiū. Pane Gebhardt, Mas Rašvart, Aldė vardu dviem minutėm. Taigi. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Visų pirma, noriu išreikšti pasitenkinimą tuo, kad kalbame apie vidaus rinkos veikimą ir vartotojų interesų gynimą. Ir tai yra prioritetinės diskusijos mūsų darbo tvarkėje. Tai labai džiugu. Manau, kad komisarai tikrai turi pasirūpinti kad vidaus rinkos galimybėmis būtų galima pasinaudoti ir kad um, vartotojų interesai būtų ginami. Aišku, kad reikia galvoti ne šiaip apie bet kokį vartojimą, turime galvoti apie tokį vartojimą, kuris leistų mums pasirenkti ateičiai, rasti tvarius sprendimus ateities iššūkiams spręsti, kad būtų galima šeimos pirkimus orientuoti taip, kad jie nebūtų labai prastos kokybės valstybės pirkiniai, tik tai, kurie tik atkeliauja iš už ES ribų, kad būtų apgintas pats pažeidžiam, labiausiai pažeidžiamas vartotojas. Aišku, kad reikia atkurti pasitikėjimą tarp vartotojų ir įmonių, ypač platinimo įmonių, kad būtų galima išplėtoti mūsų sąjungos vidaus rinką. Čia uh, Mm, komisijai skirčiau labai aiškę žinę. Pone Daly, jūs, mes jūs palaikome, bet taip pat mes e, ir būkštaujam dėl to, kaip yra padalintos pareigos tarp e, jūsų, kad e, nebūtų, kad. Mm, kad nebūtų praleisti kažkokie tai elementai pro akis. Mes tikimės, kad jūs dirbsite kartu, mes tikimės, kad varto, į vartotojų interesus bus tikrai atsižvelgta visose ES politikos rytise, laikantis Lisabonos sutarties dvasios. Ir čia aš kalbėčiau apie pono Barnie, pono Daly pareigas, taip pat ir ponios Reding postą. Labai svarbu, kad jūs dirbtumėt visi kartu kolektyviai, taip pat ir šiais klausimais, nes jūs, ponė Daly, pasakėte ir aš noriu dar paklausti, ar ar gal jūs jau turite konkretų tvarkaraštį tiems darbams. Mes tikimės iš jūsų, kad jūs surasite labai specifišką, naujovišką, europietišką formą užtikrinti, kad kolektyviniai ieškiniai nebūtų tik tokie kaip amerikietiški ieškiniai, kurie tarnauja vardan visų interesų, bet iš tikrųjų niekieno interesams netarnauja. Ar labai tikiuosi, kad e, dar būtų akcentuojami pranešimuose ir tokie elementai kaip vartotojų švietimas, kas yra labai svarbu. Kalbame ne vien tik tai apie, o, o, apie vai, jaunimą, vaikus, va, kalbame apie visus vartotojus, kurie gali būti pažeidžiami. Atsiprašau, man atrodo, įstrigo laikrodis, e, bet aš tuoj baigsiu pirmininkę. Taigi pabaigai noriu pasakyti, kad um, rezultatų suvesnės rodikliai labai gerai. Čia yra dar sena tai statistinė informacija, tačiau visa tai nepakeis politinės valios, kuri turėtų būti nukreipta į mūsų visų veiksmų mobilizavimą. Taip, iš tikrųjų, sugedo laikrodis ir tai pasitarnavo liberalų interesams. Dabar ponė Rūlė. Ačiū pirmininkė, galbūt man pasiseks kalbėti šiek tiek trumpiau, taigi išlyginsime balansą. Aš norėčiau pratesti komisaro Baranie mintį apie vidaus rinkos vaidmenį dabartinės krizės metais. Kalbant apie vidaus rinką, tai visų pirma vartotojai jie turėtų pasitikėti, tik tada jį galės veiksmingai veikti. Uh, Na ir čia dar yra pastebima daug trūkumų. Nacionalinėse valstybėse politikai dažnai pastebi, kad vartotojai turi įvairių baimių susijusių su vidaus rinka. Su tuo yra susijęs ir protekcionizmas ne tik vyriausybės remia protekcionizmą, bet ir patys piliečiai. Taigi labai svarbu, kad Europos parlamentas pasirūpintų, jog piliečiai labiau pasi, tikėtų vidaus rinką. Ir manau, kad dėl to reikėtų daug dėmesio skirti vartotojų teisų politikai. Jeigu bus užtikrintas aukštas vartotojų teisų apsaugos lygis, tai tada vartotojai labiau pasitikės vidaus rinką, taigi reikėtų daugiau padirbėti šioje srityje. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs, gerbiami komisarai, šiandien pas mus atvykote. Jūs sakėte, kad nėra komisaro, kuris konkrečiai būtų atsakingas už vartotojų teisės. Labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien pasakėte, kad ketinate bendradarbiauti šioje srityje. Mes baiminamės, kad iš naujo pas, paskiršius komisarų portfelius nepakankamai gerai bus apginta vartotojų teis, apgintos vartotojų teisės. Taigi džiaugiamės, kad jūs bendradarbiausite. Mums labai svarbus ir toks klausimas kaip kolektyvinių skundų pateikimas. Šiai temai kol kas nėra skirta pakankamai dėmesio. Aš manau, kad reikia instrumentų, kurie geriau apsaugotų vartotojus vidaus rinkoje. Solvit yra labai svarbus instrumentas, dėl to mes remiame pono Busoj pranešimą. Maname, kad Solvit yra puikus instrumentas, jis skatina pasitikėjimą vidaus rinką, jis teikia daugiau informacijos apie vidaus rinką. Na ir manau, kad Solvit tinklas gali tiesiog papildyti nacionalinių institucijų darbą. Aš norėčiau patikinti komisarą daly, kad mes atkreipsime dėmesį ir į biudžeto klausimą finansavimą susijusiu su vartotojų teisų apsauga. Mes norėtumėm, kad tam būtų skirtas didesnis finansavimas. Taigi jūs galite tikėtis mūsų paramos šioje srityje. Na ir dabar apibendrindama norėčiau pasakyti, kad visi šie trys pranešimai yra geri, jie siunčia puikų signalą, mes jiems pritarėme. Na, galėtumėm pat kritikuoti tik vieną dalyką, tai yra vidaus rinkos testą. Mes manome, kad jis yra pernelyg vienpusiškas. Reikėtų atlikti analizę įtraukiant įvairius aspektus, taip pat ir socialinius. Nepakanka atsižvelgti vien tik į vidaus rinkos aspektus. Taip pat mes manome, kad turi būti pakankamas dėmesys skirtas ir subsidiarumo principui. Uh, Taigi mums nepatinka tas vidaus rinkos testas, tačiau nepaisydami to, mes pritarėme tam pranešimui, kur kalbam apie vidaus rinkos rezultatų suvestinę ir balsuosime už jį. Yra, Ačiū. ECR frakcijos vardu. Žodis suteikiamas ponai Bylandžio minutėm. Ačiū pirmininkė. vidaus rinkos mm, plėtojimasis judėjimo laisvių pagrindų dar neišbaigtas, ypač kai eina kalba apie ketvirtą judėjimo laisvę, tai yra asmenų judėjimo laisvę. Čia dar daug ką reikia nuveikti ir tai labai svarbu atsižvelgiant į ekonomikos sulėtėjimą ir ekonominę krizę, kurią mūsų žemynas pergyvena. Turime kalbėti apie uh, bendros rinkos teikiamus pranašumus ir tikėtis, kad mm, sulauksime reikiamos politinės valios, apie ką kalbėjo ponas Rošfor. Noriu pasveikinti parlamento pirmininką, kad jis šias diskusijas įtraukė į darbo tvarkę kaip prioritetinės diskusijas. Taip pasveikinu ponę Malcolm Harbour su labai efektyviamis pastangomis e, vidaus rinkos komitete patvirtinančios pranešimus. Ir labai sveikinu visus tris pranešėjus. Tačiau čia dar noriu akcentuoti ir tam tikrą absurdišką elementą. Mes e, kalbame apie ponios Tūn e, pranešimą, puikų pranešimą apie vidaus rinkos ir rezultatų suvestinę kuriame kalbam apie 2008 metus, tačiau komisija jau paskelbė e, rezultatų suvestinę už 2009 metus. Aš manau, kad tai dar kartą rodo, jog ateityje komisija turėtų skelbti visas svarbės rezultatų suvestinę susijusią su vidaus rinka vienu metu. Uh, Tai yra ir dėl vidaus rinkos, ir dėl vartotojų apsaugos, ir problem, dėl problemų sprendimo tinklo Solvit. E, ataskaitos turi būti skelbiamos vienu metu, nes tai yra susiję klausimai. Aš remiu ponios Tūn išvadą, kad reikia mm, renkti kasmet vidaus rinkos forumą Be to turėtų būti privalomai taikomas vidaus rinkos testas, kuomet svarstomas bet koks komisijos pateiktas pasiūlymas ateityje. Ačiū. Ačiū. Dabar dviem su pusė minutės su GUE NGL vardu noriu suteikti žodį kolegai Trent Filidis. Ačiū pirmininkė. Lisabonos sutartis, komisijos paskirimas, visa tai rodo, kad vartotojų interesams yra skiriamas vis didesnis dėmesys vidaus rinkos e, veikimo kontekste, tam, kad vartotojai turėtų galimybę tinkamai veikti su visomis garantijomis, kad galėtų parodyti pasitikėjimą vidaus rinką. jeigu nebus vartotojų pasitikėjimo, aišku, kad tai trukdys vykti priekybai per sieną ir atitinkamai dėl to atsiras problemų, tai įtakos ir mūsų konkurencingumo lygį ir taip toliau. Um, mes galvojame, kad reikia galvoti ne vien apie kažkokią tai vienintelį modelį, kuris būtų paremtas tik tai konkurencingumu. Reikia galvoti ir apie kitus įmanomus variantus. Kitas dalykas dėl kainų kitimo. Labai svarbu, kad nenukentėtų vartotojų piniginės. Ir kad kuomet yra e, taikomas kažkokios tai politinės priemonės, kažkokios tai politinės kryptis yra apibrėžiamas, kad būtų galvojama apie labiausiai pažeidžiamus vartotojus. Labai svarbu galvoti apie ne tik tai apie konkurencingumą, bet ir apie žmogaus situaciją, jau gerovę vidaus rinkos veikime ypatingas dėmesys turi būti suteltas į žmogų, į, o ne į skaičius. Rezultatų suvestinė apie vartotojų situaciją yra laikomas laikoma viena iš vartotojų pasitenkinimo rodiklių, tačiau manome, kad nėra kažkokio tai labai ryškaus vartotojų situacijos pagerėjimo. Nėra e, vartotojų pasitikėjimas labai smarkiai padidėjęs. Todėl ypatingai svarbu įvertinant e, rezultatus sutelkti dėmesį į pamatuojamus rodiklius. ir vartotojų interesų labai reikia pasirūpinti kaip galima didesnių skaičių priemonių, kurios leistų užkirsti kelią įvairioms piknaudžiavimų pagristomis praktikoms. Un minutų į medio. Labai ačiū. Dabar pusantros minutės kalbės. Kalbės ponas Oreste Rossi. Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu. Ačiū. Šiandien atkalbame apie tris teisės aktus, kurie skirti apsaugoti vartotojams. Jau e, girdėjome palankės nuomonės komitete apie tai ir e, taip tikriausiai bus kalbama plenarnėje sesijoje. E, dažnai piliečiai nukenčia. Aš galvoju apie tai, kad piliečiams Europos e, žmogaus teisų e, teismas neleidžia e, kabinti, pavyzdžiui, klasėse nukryžiuotojo. Taip pat priimami yra kiti sprendimai. Vartotojai negali gauti informacijos apie perkamų maisto produktų kilmę. Ir iš tikrųjų vartotojai susiduria su vidaus rinka kasdien. Buvo paskirtas komisaras neseniai, kuris užsijima vartotojų teisų gynimu. Taigi dabar reikia žiūrėti ne tik tai, kas vyksta valstybėse narėse, bet kas ateina iš trečiųjų šalių. Valstybės narės ir komisija turi vienodai dirbti. Busoj pranešime kalbama apie Solvit sistemą, kuri padeda vartotojams ir verslui įtvirtinti savo teisę sąjungoje, išspręsti problemas, tačiau vis dažniau kritikuojamas šis tinklas dėl nepakankamo veiksmingumo. Ir nepamirškime, kad e, reikia verslą bei vartotojus geriau informuoti apie tai, kad egzistuoja toks tinklas ir mes turime galvoti, kaip geriau pasitarnauti vartotojų interesams. Dėkoju. Dabar Andželika Bertman, e, neprisijungusių vardu. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Solvit turi ir gali iš esmės prisidėti prie to, kad būtų geriau gyvendinamos asmenų ir vartotojų teisės e, vidaus rinkoje. Solvit tinklas paremtas pragmatišku požiūriu. Tai reiškia, kad Solvit tinklu gali pasinaudoti tiek piliečiai, tiek ir įmonės nepatirdami daug išlaidų. 2009 metais buvo atveju, kai Solvit tinklas nagrinėjo ir e, problemas susijusios su leidimu gyventi šalyje išdavimu. Galbūt tinklas iš tikrųjų turėtų skirti daugiau dėmesio ir šiai problemai. Dabar e, individualiai kalbantis kolegos, Siena Moti. Onorevoli kolegė ir e kolegi, oggi voteremo la... Ačiū pirmininkė. Šiandien kalbame apie iniciatyvą uh, apsaugoti vartotojų interesus. Tai labai svarbu. Noriu ypač padėkoti poniai, poniai Het, taip pat ir kitiems pranešėjams už puikų bendarbiavimų paremtą darbą. Aš manau, kad ir išlikusius neišspręstus klausimus galėsime ateityje išspręsti. Manau, kad komisijos vartot, pasiūlytas vartotojų apsaugos planas yra labai svarbus. Mes neturime pakankamai vienalyčių duomenų, kuriais galėtumėm paremti mūsų sprendimus. Aišku, jeigu o, nepatikrintais duomenimis remi savo spre, grindi savo sprendimus, tai gali tavo darbo iškri, iškilti didelis pavojus. Todėl labai svarbu, kad o, būtų surinks reikiami duomenys ir kad ypatingas dėmesys būtų skirtas vartotojų situacijai. Aišku, kad mūsų piliečiai yra ne vien tik tai vartotojai, jie taip pat yra ir verslininkai, vidaus rinkos dalyviai. Todėl reikia nepamiršti tos pusiausviros tarp paslaugų teikėjų ar prekių pardavėjų iš vienos pusės ir vartotojų iš kitos pusės. Gerai informuotas vartotojas yra laisvas vartotojas, todėl labai sveikiname iniciatyvą, kad būtų teikiama reikiama tekstinė informacija, bet aišku, kad reikia ir įvairių mokomųjų programų, pavyzdžiui, mokyklose, kad būtų tinkama informacija, bet aišku, kad reikalinga ne vien tik tai informacija vaikams mokyklose, bet reikia ir informacija vaikų tėvams, nes jie juk prižiūri tai, ką perka nepilnamečiai. Kai eina kalba apie suaugusius vartotojus, čia irgi uh, ne visuomet lengva apginti savo interesus ir aišku labai svarbu kalbėti apie alternatyvius ginčių sprendimo būdus, net e, ginčių sprendimą ne per teismą, o per tarpininkavimo struktūras. Aš manau, kad nepakankamai dėmesio yra skirta tam faktui, kad valdžios institucijos vietos regioninių, nacionalinių lygmenių nustato standartus vartotojų apsaugos rytyje. Ir čia reikia daug dar padirbėti, kad. Dėkuoju dabar Liem Hong Nok dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Tun už labai rimtą darbą ir labai kokybiškai parengtą pranešimą. Kaip šešėlinis SD frakcijos pranešėjas ir Noriu pasakyti, kad vidaus rinkos komitete atliktas darbas leido įtraukti daug svarbių minčių, tačiau daug ką dar reikia akcentuoti dėl, pavyzdžiui, vidaus rinkos rezultatų suvestinės. Reikia akcentuoti kokybinį požiūrį, kad būtų galima įvertinti teisės aktų perkelimo kokybę. Nepakanka vien tik tai skaičių. Dėl ir nepakanka vien įvardinti, kas yra geri ir kas yra blogi ES mokiniai. Labai svarbu, kad ši rezultatų suvestinė taptų svarbia priemonė, um, kuri leistų pagerinti teisės aktų perkelimo procesą valstybėse narėse. Aišku, kad kartais e, teisės aktų perkelimas stringa ne vien tik tai dėl valstybių narių blogos valios, bet ir dėl prasto teisės aktų e, tekstų prastos kokybės. Labai svarbu, kad vyktų glaudus dialogas tarp komisijos ir valstybių narių kuo daugiau bus kontaktų ir ryšių, tuo mažesnė bus rizika, kad teisės aktai nebus perkeliami arba bus perkeliami ne iki galo. Noriu akcentuoti vieną dalyką. Kalbėčiau apie dešimtą punktą, kurio iš pradžių nebuvo ponios Tun pranešimo projekte. Čia kalbama apie atitikties testą, vidaus rinkos testą, kuris būtų atliekamas visiems siūlomiems teisės aktams aktams. Mes pasisakėme prieš tokį testą, nes mums atrodė, kad jis yra nereikalingas, netgi pavojingas, kad būtų galima pašalinti kliūtis e, ir kad būtų baigta kurti vidaus rinką, mm, kai komisija pasiūla bet kokį naują teisės aktą, kad būtų atliekamas rinkos testas. Mes nenorėtumėm, kad toks rinkos testas būtų naudojamas kaip pretekstas, kad nebūtų siūlomi tinkami socialinės apsaugos ar aplinkos apsaugos teisės aktai. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Kreutzmanas. Ačiū pirmininkė, gerbiami komisarai Barnier ir Dali. Šiandien mes kalbame apie tris pranešimus susijusius su vidaus rinka ir vartotojų apsauga. Ir tai rodo, kad nepaisant tam tikros sėkmės, šiose sritise dar reikia nemažai padirbėti. Valstybės narės geriau gyvendina teisės aktus susijusius su vidaus rinka. Vis dėlto septynios valstybės narės e, nepa, nepasiekia komisijos tikslas sumažinti teisės aktų gyventinimo deficitą vienu procentu. Valstybės narės laukia daugiau negu kad 18 mėnesių prieš įgyvendintamas teisingumo teismo sprendimus ir tai yra nepriimtina. Tai kelia nemažai problemų piliečiams, taip pat smulkioms bei vidutinėms įmonėms, kurios tikisi harmonizuotų taisyklių vidaus rinkoje, tačiau susiduria su administracinėmis kliūtimis, jeigu nori vykdyti tarptautinę veiklą. Taigi labai svarbu ir toliau plėtoti solvi tinklo veiklą. Solvit tinklas skirtas bendradarbiauti valstybėms narėms tam, kad būtų galima išspręsti problemas susijusios su klaidingu institucijų e, teisės aktų įgyvendinimu. Solvit tinklas turėtų gauti daugiau personalo. Liberalai primiktinai reikalauja, kad Solvit būtų reklamuojamas valstybėse narėse, tam, kad e, piliečiai geriau galėtų juo pasinaudoti. Mes manome, kad reikėtų organizuoti informacinės kampanijas. Taip pat reikėtų sukurti lengvai suprantamą internetinį portalą, kur vartotojai taip pat galėtų pateikti savo skundus. Dėkuoju. Dabar pusantros minutės skiriama ponui Malcolmui Harbor. Ponas pirmininkė, aš čia su vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkas. Ir man labai malonu pirmiausia pasidžiaugti tuo, kad Komisaras Barnie ir Dali, abu komisarai atvyko čia pas mus šiandieną. Taip pat noriu pastebėti, kad ši proga yra puikia proga parlamentui. Vienas komitetas yra parengęs tris pranešimus savo iniciatyvą, kuriuose kalbam apie tai, kaip svarbiausi teisėkuros e, instrumentai yra įgyvendinami. Komisarė Barnie, jūsų sėkmė bus sprendžiama pagal, ne tik pagal tai, kiek pateiksite teisėkros pasiūlymų, bet ir pagal tai, kaip bus teisės aktai įgyvendinami. Manau, kad šis parlamentas turi dalyvauti mm, veikloje susijusioje su vartotojų apsauga. Norėčiau padėkoti visiems koordinatoriams už jų darbą, taip pat ir nacionaliniams parlamentams. Aš taip pat labai tikiuosi, kad kaip jūs abu komisijos nariai sakėte, e, mes, jeigu norime užtikrinti vidaus rinkos platesnį forumą, tai e, reikėtų užtikrinti, kad e, tokios diskusijos parlamente taptų metiniu renginiu, nes tema svarstymo yra labai svarbi. Jeigu žiūrime į strategiją 2020, tai pasižiūrėsime, kad uh, vidaus rinko minima tik tai pastraipa, kur kalbama apie nesamas grandis. Mano komitetas e, mano, kad reikia čia e, kitaip e, kalbėti. Ir aš labai dėkingas pranešėjams, E, kurie savo, kad valstybės narės vaidina labai svarbu vaidmenį išbaigiant bendrąją rinką. Ir iš tikrųjų e, šis klausimas yra daug didesnės svarbos negu kad e, minima strategijoje 2020. Dėkuoju dabar. Vieną minutę suteikiama ponui Trevor Coleman. Labai ačiū. Išgirdau pirmą nepasitenkinimą šį rytą. Kalbama pranešimuose apie tai, kaip įgyvendinami vartotojų apsaugos teisės aktai valstybėse narėse. Kalbama apie didesnę vidaus rinkos integraciją. Pagrindinės rekomendacijos yra sukurti vartotojų ir rinkų vertinimo sistemą, rezultatų suvestinę, e, nagrinėti greičiau ginčius ir komisija ketina atlikti gilę visų problematinių sektorių analizę, kurie būtų nustatyti vartotojų ir rinkos rezultatų suvestinė. Ir vis tik tai nežinau, kaip e, Britanijoje bus su tokiu teisės aktų įgyvendinimu, kaip tai turės, kokį poveikį turės smulkiam verslui, ar nebus taip, kaip kad padarė bendroji žuvininkystės politika, neužgniauž e, smulkio verslo. Pasiūlymai turi daug gerų ketinimų, tačiau aš noriu pasakyti, kad vėlgi čia yra ES sprendimas, kuriuo labai aktyviai ieškoma problemos. Ačiū. Dabar Andrėjas Švab. Mikrofono, por favor. Komisarė, ich. Ačiū pirmininkė, gerbiami komisarai, aš norėčiau pritarti tam, kas sakė kolegos kalbėjo prieš mane. Taip pat norėčiau paminėti keletą svarbiausių dalykų. Kolegės Fontūn pranešimas yra puikus pavyzdys, kuris demonstruoja, kad Europos parlamentas nori gyvendinti tuos sprendimus, kurie yra primti su taryba. Na, o sprendimų įgyvendinimas yra valstybių narių užduotis. Uh, Dėl to Europos parlamentas ir komisija artima, artimiausiais metais turėtų geriau pasirūpinti, kad valstybės narės iš tikrųjų gyvendintų sprendimus. Pranešime taip pat kalbama apie vartotojų teisių, darbuotojų teisių apsaugą. Negalima kalbėti atskirai apie vartotojų teisės ir atskirai apie darbuotojų teisės. Atliekant vidaus rinkos testą, reikia įvertinti visus elementus. Mes nenorime, kad būtų daromas skirtumas tarp vartotojų teisų, darbuotojų teisų. Mes nenorime, kad kiltų problemų valstybių narių socialiniams struktūroms. Mes norime, kad tos socialinės struktūros prisitaikytų prie ateities. Dėl to mes manome, kad e, negalima vien tik komisijos viskuo kaltinti ir negali Europos parlamentas vien tik prisimti visų teigiamų rezultatų. Panos Het pranešimas puikiai papildo panos Vontun pranešimą. Ateitie reikėtų geriau užtikrinti vartotojų apsaugą ir tą pavyks pasiekti tik tada, jeigu mes orientuosime, orientuosimės į vidaus rinkos tikslą. Jeigu mes vidaus rinkos sukūrimą vertinsime kaip svarbiausią ES tikslą, kuris pastaraisiais metais jau buvo apleistas, aš labai džiaugiuosi, gerbiami komisarai, kad jūs pas mus abu šiandien atvykote ir tikiuosi, kad jūs tuo pasirūpinsite per artimiausius penkerius metus. Ačiū, Catherine Steeler. Thank you, Mr. President, thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarams ir pranešėjams. Buvau šešėlinė pranešėja dėl Solvit. Uh, Ir todėl noriu sutelkti į tai dėmesį išsakyti socialistų poziciją. Komisaras Dali, man atrodo, puikiai apibendrino, eina kalba apie žmonės, tai yra į piliečius sutelktas dokumentas. Kalbama apie problemas ES. Norima išspręsti problemas per dešimt savaičių. Kai ką gal sukrės mintis, kad, na, aš esu iš, iš vyriausybės, iš valdžios, tačiau eina kalba apie Solvit, kuris turi dirbti 27 valstybėse narėse ir padėti žmonėms. Aš noriu pasveikinti visus tuos, kurie tiek daug nu, nuveikė Solvi centruose. Junktinėje karalystėje praeitais metais buvo įkurtas centras ir tai, kaip jis veikia, tai yra pažangiosios praktikos modelis, nes jis taip pat naudoja Solvit Plus modelį, padėdamas ir įmonėms, ir individualiems asmenims, kurie kreipiasi su užkosomis dėl problemų. Jis yra integruotas į reguliavimo tinklą verslo departamente ir labai svarbu, kad būtų tinkamas tinkami pareigūnai įdarbinti į tuos centrus, kurie padėtų piliečiams. Praeitais metais jūs dalyvavote mūsų susitikime ir kalbėjote apie apie tai, kad Solvit vadovavo laikinai dirbantis žmogus ir mus tai pašiurpino. Labai svarbu yra, ar iš tikrųjų ta informacija tik tikra ir neskyla klausimas dėl to, ar darbuotojai yra tinkami solvit centruose. Labai svarbu, kad mūsų teisės aktai būtų paprastesni, aiškiau interpretuojami, val, aiškiau, geriau suprantami valstybėms narėms ir kad vartotojai galėtų pasinaudoti um, vidaus rinkos teikiamamais pranašumais, tai yra geriausia kaina ir aiškumu mūsų mūsų rinkiminėse apygardose turėtų visur plevesuoti plakatai e, skelbiantis apie Solvit naudą. Aš tikiuosi, kad mes ir toliau remsime Solvit tinklą. Mes juk atstovaujame žmonės. Ačiū. Ačiū, poniai Stiller. Pusantros minutės. Panas Lokegard. Ačiū noriu kalbėti apie vidaus rinkos rezultatų suvestinę. Šiandien galime džiaugtis. Visi sutinkame, jog rezultatų suvestinės yra labai svarbios. Manau, galime taip pat sutarti ir dėl to, kad reikia dar daug padirbėti. Džiaugiuosi taip pat tuo, kad socialistai suprato, kad nebūtų gerai balsuoti prieš e, šios dokumentus, net jeigu ir juose lieka tai liūdnai pagarsės punktas dėl e, vidaus rinkos testo. Uh, kodėl argumentai buvo pateikti prieš, tai sunku suprasti, tačiau aišku, mes tai išanalizuosime vėliau, bet norėčiau išsakyti ir bendro pobūdžio pastabą. Aš labai džiaugiuosi, kad yra labai platus palaikymas šiems pasiūlymams. Ir dabar keletas konkretesnių pastabų dėl to, kas yra ir ko nėra pranešimuose. Mes turime galvoti apie tai, kad nacionaliniai, regioniai, vietos valdžiai turi būti suteikta daugiau galių. Manau, kad viena iš problemų susijusių su rezultatų suvesnėmis yra tai, kad trūksta galių, kurios leistų tinkamai veikti vidaus rinkai. Uh, Taip pat daug kas kalba, um, kad solvi centrai puikiai veikia, nes labai daug problemų išsprendžia su teisės aktų gyvendinimu. Man atrodo, solvit vienintelė problema yra ta, kad nepakankamai žmonių žino apie šiuos centrus. Taigi turime dar daug daugiau nuveikti, dar daug daugiau nei nuveikta iki šiol. Ir paskutinė mintis pranešimuose kalbama apie tai, kad e, tarpininkavimas yra labai svarbus. Taip, aš manau, kad turi būti labai didelis dėmesys sutelktas į tarpininkavimą ir į solvit centrus. Aš manau, kad tikrai visi galime paremti šios pranešimus ir komisija gali tikėtis mūsų e, paramos. Dabar ponas Kašusnikė, ne minutė. Ponas pirmininkė, ponai ir ponios. Pirmiausia, norėčiau paminėti naują dalyką. Reikėtų dėkoti komisariai Kūnevai ir kitiems. Esu labai patenkintas ir tuo, kad du komisarai, ponas Dali ir Barnie, lankosi šiandien pas mus. E, ir jie jau lankėsi pas mus, e, dar būdami kandidatais į komisijos narius. Aš esu iš Čekijos ir noriu pasakyti, kad e, siūlymai yra puikiai mintis vidaus rinkai, bet skirtingos valstybės narės taip pat e, gali laikyti skirtingo požiūrio mes e, tuo pačiu turime galvoti, kaip atverti tarptautinio masto vartotojų vartotojų rinką. Yra daug nacionalinių išimčių, mes turime siekti harmonizavimo ir tikiuosi, kad komisarai čia mums padės. Atvira bendra rinka užtikrintų didesnį konkurencingumą ir būtų gera priemonė mums įveikti ekonominę krizę. Ačiū. Toliau Otmar Karas. Pirmininkė, komisarai, ponos ir ponai. Pono Barnie paaiškinimai per klausimus turėtų būti nepamiršti. Mes turime juos prisiminti galvodami, kaip padaryti vidaus rinką mums palankę, mūsų vidaus rinką, namų rinką. Tai užtikrintų tam tikrą erdvę piliečiams, kurioje jie turi gyventi, tačiau vidaus rinka nėra išbaigta. Dar didelis potencialas nerealizuotas. E, visos problemos turi būti pašalintos ir komisija e, turi čia dirbti vidaus rinka ir euras yra labai sėkmingi, sėkmingas atsakas globalizacijos iššūkiams. Vidaus rinkos stiprybė e, ir ES piliečių kvalifikacijos, smulkus e, vidutinis verslas, kuris sudaro daugiau kaip 90 procentų ekonomikos, yra pagrindiniai elementai. Dėl to mes visose valstybėse narėse gyvendiname smulkaus verslo aktą ir tai yra labai svarbus dalykas vidaus rinkai. 80 procentų ūkinės veiklos E, finansuojama per kreditus, e, likę tik tai likę procentai ateina iš e, akcijų rinkos. Mes taip pat turime galvoti, kaip užtikrinti kuo geresnės mūsų eksportuotojų sąlygas. Mums reikia horizontalaus požiūrio, o ne sektorinio požiūrio. Keturios laisvės turi vyrauti skirtingų socialinių realybių atžvilgių. mokesčiai, socialiniai švietimo teisė, kuros netolygumai yra priežastis, dėl ko mes nesame išbaigę socialinės rinkos ekonomikos. Vieno langelio sistema vartotojams, e, vidaus rinkos forumas, informacija vidaus rinkos klausimais. Tai svarbu. Tai galbūt padės e, išspręsti problemas, kurios minimos trijose pranešimuose. Mes turime kalbėti apie tos dalykus kasmet ir užtikrinti, kad vidaus rinka taptų namų sava rinka visiems piliečiams. Ačiū. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Pirmininkė, komisarai, kolegos, džiaugiuosi, kad galiu pasisakyti prioritetinėse diskusijose dėl trijų pranešimų, kurie susijęs su mūsų piliečių kasdieniu gyvenimu. Noriu pasveikinti pranešėjus ir ypač pakalbėti apie Solvit tinklą. Jau aštuoneri metai, kaip jis egzistuoja ir išsprendė daug problemų. Tačiau šis tinklas yra visiškai dar nežinomas kiek žmonių aš esu nukreipusi į šį tinklą, kurie net nežinoja, kad jis egzistuoja, nors jis galėtų sustiprinti Europos kaip vartotojų, piliečių interesus ginančios e, inter... įvaizdį. Mano šalies vyriausybė nepakankamai propaguoja šį tinklą. Ir tik tai vienas stažuotas užsima Solvit tinklu Prancūzijoje, kur yra apie 60 milijonų gyventojų kur, tinklų, kuris tiek užklausų išsprendė 2009 metais. Daugiau kaip 15 savaičių e, praeina iki užklausą yra išsprendžiama, nors yra nustatyti daug trumpesni terminai. Ir būtina, kad šiems tinksla, tink, tink, e, šiam tinklui, šiem centram būtų skirtos pakankamos žmogiškos ir finansinės, žmoniš, žmogiškiai ištekliai, finansinės lėšos, kad jie galėtų tinkamai atlikti savo labai svarbų darbą. Ačiū, Ole Šmit. Eh, eh, Ačiū pirmininkė, komisarai. Noriu labai padėkoti pranešėjams už puikų darbą. ES bendra rinka yra labai svarbi, yra padariusi daug pažangos, nežiūrint tam tikrų trūkumų. Mes kalbame apie aukštos kokybės prekes ir paslaugas, kurios būtų parduodamos padarę kainą, bet tuo pačiu metu būtų ginamos vartotojų teisės ir e, jos turi būti įtvirtintos realiame gyvenime, nes tuomet vartotojai galėtų pasinaudoti vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Būtų galima e, plėtoti ir priekybą per sienas, ir elektroninę priekybą. Tai yra labai svarbu. Nereikėtų e, vaikytis amerikietiško vartotojų apsaugos modelio, reikėtų kurti europinį europinį vartotojų apsaugos modelį. Čia mes galėtumėm daug ką padaryti. Aš džiaugiuosi, kad pranešėjai kalba šią linkmę. Labai svarbu kurti kuo daugiau darbo vietų ir galvoti apie europinį paslaugų sektorių, kuris leistų vartotojams veikti visoje Europos Sąjungoje, visoje vidaus rinkoje, ne vien tik tai savo valstybėse. Mums būtina labai aiškiai veikianti sistema. Kol kas mes turime ir praktinį, ir teisinį vakumą. Mes turime daugiau galvoti ir apie finansinės paslaugas, nes šioje srityje išlieka labai rimtų problemų. Todėl mums reikalingos patikimos ir aiškios taisyklės, ypač turint omenyje finansinę ekonominę krizę. Aš esu tikras, kad komisaras Barnie tikrai šį iššūkį sureaguos ir pasirūpins, kad būtų tinkamos taisyklės įdėktos. Ačiū, panas Kurski, vienai minutiai. Dobrze się stało, że parlament. Labai ačiū, pirmininkė. Labai gerai, kad Europos parlamentas parengė pranešimą dėl Solvit, ten pateikti pasiūlymai komisijai ir valstybėms narėms. Esu šešėlinis pranešėjas ECR frakcijos ir dar komitete pabrėžiau, kad labai svarbu yra populiarinti Solvit tarp piliečių, ypač kai galvojame apie teisių įtvirtinimą piliečių ir verslininkų, aš manau, kad Solvit yra labai geras alternatyvus ginčių sprendimo e, mechanizmas kaip alternatyva. Ir labai svarbu, kad piliečiai kuo geriau žinotų apie tai. Internetas čia labai svarbus, todėl būtų gerai, jeigu komisija vadovautųsi parlamento pateiktais pasiūlymais ir įkurtų E, interneto svetainę Solvit centrams ir būtų domenas e, solvit.eu. Nacionaliniai e, solvit centrai turėtų dirbti veiksmingiau, tam reikia papildomų darbuotojų ir finansavimo ES mastu. Dėkoju dabar ponas Nitras. Dėkoju pirmininkė. Aš sveikinu visus pranešėjus. Pranešimas atsispindi du svarbus dalykai. E, nuosekliai ginama vidaus rinka, parodomos e, jos silpnosios pusės. Antras svarbus dalykas Europos parlamentas reiškia savo pritarimą, netgi skeptikai vidaus rinkos ar laisvos rinkos e, požiūrių gina vidaus rinką, taigi e, tai suteikia papildomą pranešim, vertę pranešimams. Konkrečiau keletas dalykų. Ponas Kurskis kalbėjo apie Solvit, tai yra priemonė, kuri skirta tam, kad būtų pašalinti skirtumai skirtingose valstybėse narėse. Tam užtikrinti reikia tam tikro koordinavimo. O jei kalbėsime apie e, grafienės tun pranešimą, Tai prisiminkime, jog komisija turi rasti išteklių ir parengti atitinkamą modelį. Tam, kad mūsų teisės aktai neprieštarautų vidaus rinkos principams. Jeigu galėsime išplėtoti tokį mechanizmą, tai galėsime pademonstruoti, kad vidaus rinka veiks sklandžiai. Ačiū. Labai ačiū. Vieną minutę, pon, poniai Barbarai Vailer. Ačiū pirmininkė, gerbiami komisarai, mėly kolegos. Vidaus rinka ir vartotojų teisų politika yra labai svarbios ES. Tai rodo ir šiandien vykusios diskusijos, tai rodo ir puikiai šių trijų pranešimų kokybė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams, o taip pat ir šešėliniams pranešėjams, kurie puikiai patirbėjo. Norėčiau užsakyti ir keletą kritinių pastabų. Visų pirma, mes darome prielaidą, komisija ir mes, Europos parlamentas, darome prielaidą, kad vidaus rinka yra pakankamai harmoninga, kad vartotojai yra informuojami apie savo teisės, kad įmonės veikia sąžiningai. Dažnai taip ir yra, bet ne visada. Yra tokių paslaugų teikėjų, kurie siekia tik trumpalaikio pelno, dėl to mums reikia geresnio, geresnės rinkos priežiūros. Taip pat yra ir neinformuotų vartotojų, reikia užtikrinti geresnį informacijos teikimą. Nepakanka, e, kad vartotojas gautų informacinį lapelį smulkiu šriftu, to nepakanka. Reikia, kad vartotojas pasitikėtų rinką. Tarkim, e, Vokietijoje tik pusė žmonių žino, kas yra infliacija. Aš jau net neklausiu, kiek būtų žmonių, kurie žinotų, kas yra defliacija. Tas pasakytina apie paauglius. Taigi aš manau, kad galbūt reikėtų užtikrinti geresnį švietimą mokyklose. Dėkoju. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį pusantros minutės ponui Stolajan, prašom. Ačiū pirmininkė. Vienas iš, viena iš svarbiausių ES piliečių teisių yra štai kokia. Jeigu vartotojas nori įsigyti prekę ar paslaugą, nepriklausomai nuo to, kokioje valstybė narėje. Jiems turėtų būti taikomos tokios pačios sąlygos. Jos, jie galėtų įsigyti prekę tą pačią kainą. Jeigu yra skirtumų, jie turėtų būti pagristi. Aš manau, kad šiuo metu kyla nemažai problemų bankų ir finansų sektorija. Šiuo metu vidaus rinkoje egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp e, mokesčių už bankinės ir finansinės paslaugas. Pavyzdžiui, jeigu jūs gyvenate Rumunijoje ir norite pasinaudoti bankinę paslaugą, kurią teikia bankas veikiantis ir Rumunijoje, ir Prancūzijoje, ir Italijoje, tai Rumunijoje ta paslauga bus brangesnė. Ir tai yra visiškai nesažininga. Man atrodo, kad piliečiai turi teisę tikėtis, kad ES institucijos prisijimtų svarbesnį, aktyvesnį vaidmenį ir kovotų su tokiais skirtumais. Dar kartą noriu paminėti, kad kalbu apie bankinės paslaugas, ne apie palūkanų normą. Ačiū ponui Stalojan. Dabar suteikiu žodį ponui Alan Kelly vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti komiteto, kolegoms iš kom, IMKO komiteto. Aš manau, kad e, pranešime aiškiai nurodyta situacija, kaip valstybės narės įgyvendina ES teisės aktus. Aš pats esu dėl to susirūpinęs, kaip Airija įgyvendina ES teisės aktus. Užmetus žvilgsnį į pranešimą dėl vidaus rinkos rezultatų suvestinę, panašu, kad Airija 66 atvejais ne, neperkelė savo teisę ES teisės aktų. Kas už tai turėtų būti atsakingas? Jeigu valstybė narė neteisingai įgyvendina ES teisės aktų ar reglamento ar direktyvos, tai kam tenka kaltė ar ES ar valstybei nariai? Gero pastarai. Kartais yra tiesiog per daug ES teisės aktų, vyksta pernelik intensyvus reguliavimas ir dėl to valstybėms narėms sunku įgyvendinti aktus. Ačiū. Toliau žodis ponas Šenkeliai. Pusantros minutės. Uh, Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti uh, tą, kas sugalvojo pavadinimą Solvit. Iš tikrųjų, tas tinklas daro tai, ką sako pavadinimas. 2010 metais darbo apimtis ypatingai išaugo. 2008, nuo 2008 metų užklausų skaičius išaugo 22 procentais iki 1000. 80, per 80 procentų išsprendžiama. Tai yra įspūdingi skaičiai. Tačiau problema ta, kad laikas, kiek užtrunka užlaudos išsprendimas, išaugo nuo 53 iki 69 dienų. Aišku, kad reikia spręsti tą problemą. Akivaizdu, kad trūksta darbuotojų, apie tai kalbėta, trūksta išteklių, e, trūksta testinio mokymo pagal strategiją 2020 metams dėl visą gyvenimą trūksta, e, trunkančio mokymos. Reikia keistis pažangę praktiką, bendarbiauti. Kadangi daugelis problemų yra vietinio pobūdžio, aišku, kad reikalinga ir to vietinio pobūdžio sprendimo. Vartotojai turi būti geriau informuojami, ypač, manau, labai svarbu kalbėti apie internetinę svetainę, kuris stiprintų vartotojų pasitikėjimą. Labai svarbu, kaip ir kolega tik sakė, kad e, tai, kad reikia stebėti, kas yra daroma valstybėse narėse perkeliant teisės aktus. Ir kaip kiti kolegos sakė, labai svarbu, kad tai būtų ES sprendimas, nes tai yra ES problema. Tai yra problema rasti sėkmingą vidaus rinkos problemų sprendimą. Silvana Rapti. Ačiū, Silvana Rapti. To πολύ, κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια και ευχαριστίες στους συζητητές. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti pranešėjus ir šešėlinius pranešėjus, padėkoti jiems už puikiai parengtus tris pranešimus. Jie įkvėpia daug optimizmo, galvojant apie vidaus rinkos um, tolesnę raidą. Aš ypač kalbėčiau apie ponios Tūn pranešimo dešimtą straipsnį. Manau, kad geriau būtų galvoti apie mūsų darbuotojų teisės ir socialinės teisės bei aplinkos apsaugą, kad tai netaptų taptų kliūtimi vidaus rinkos pažangai. Antras dalykas, ką norėčiau paminyti, tai kas susijęs su Solvit. Aišku, kad puikus yra atliekamas darbas, tačiau dar labai mažai yra paramos šiam tinklui, nepakankamai yra išteklių šiam tinklui tinkamai veikti. Labai svarbu įtikinti mūsų vyriausybės, kad būtų daugiau padaryta dėl solvit centrų veikimo. Pavyzdžiui, mano šalyje yra tik tai du darbuotojai, kurie dirba solvit centre. Mane nustebino tai, kad Prancūzijoje tai yra tik vienas stažuotas, kuris dirba tame centre. Ačiū. Prieš spontaniškų pasisakymų procedūrą noriu suteikti žodį kolegiai Paskal Grinį žodį. Ačiū pirmininkė, mėly komisarai, mėly kolegos. E, Nau, e, sprendimų, e, problemų sprendimo tinklas internetu, vadinamasis Solvit tinklas dėl vidaus rinkos problemų yra labai efektyvus, kai norima užsitikrinti problemų sprendimą per dešimt savaičių be formalių procedūrų. Nuo 2008 užklausų skaičius išaugo 22 procentais ir nors jau sėkmingai išspręstų užklausų skaičius yra 83 procentai, vis tik tai problemų sprendimo laikas labai išaugo reikalinga užtikrinti, kad šis tinklas turėtų pakankamai išteklių, kad galėtų efektyviai veikti, nes vartotojų ir įmonių teisės tokiu būdu yra geriau įgyvendinamas, geriau įgyvendinamos socialinės teisės ir taip toliau. Solvit centrų vaidmuo turėtų būti daug svarbesnis valstybėse narėse. Turi būti tinkamos mokymo programos, turi būti tinkamos įdarbimo procedūros, kad šių centrų personalas galėtų dirbti kaip galima efektyviau. Manau, kad e, mūsų šalių vyriausybės ir mes pačios, e, patys per savo rinkiminės apygardas turime propaguoti Solvit centrų veiklą, kurie padėjo sutaupyti e, labai didelius skaičius, pavyzdžiui, 2008 metais 32,6 milijonus eurų. Valstybės narės privalo perkelti ES teisės aktus ir informuoti įmonės bei piliečius apie savo interesų gynimo priemonės. Turi renkti visuomenės visuomenės informavimo kampanijas. Peticijų komiteto vardu ir savo frakcijos vardu noriu pabrėžti, kad mūsų darbas dėl Solvit turi būti labai glaudus tam, kad būtų galima užtikrinti šių tinklų tinkamą darbą. Ačiū. Labai ačiū, ponė Grūni. Dabar pereisime prie e, kitos procedūros spontaniškų pasisakymų. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Henslik. Vienai minutiai. Tik tai. Pirmininkė, komisarai, poniai ponai ir ponios, norėčiau uh, pasveikinti pranešėjus parengus tokius puikius pranešimus. Mes e, pradėjome kalbėti apie tai, kad reikia atgaivinti vidaus rinką ir vidaus rinkos komitete išklausėme e, komisarų apie tai. Taip pat yra parengta Monti ataskaita apie tai. Bet nepakankamai kalbama apie vidaus rinką strategijoje 2020. Man, mums reikia, kad vidaus rinka būtų ne tik pagal pavadinimą vidaus rinka, bet kad ji ir funkcionuotų gerai. Taip šiandien nėra. Yra pernelik daug dar barjerų e, laisviems mainams e, judėjimui e, rinkoje. Taip pat kai kurios valstybės narės taiko produkcionistinės priemonės, kas prieštarauja vidaus rinkai. Mums reikia pakankamai gerų teisės aktų valstybėse narėse, gerų papildomų priemonių, kaip kad Solvit tinklas. Toliau kitas kalbėtojas, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė, aš galiu tik pritarti ponios Het pranešimo mintims, kaip svarbu kalbėti apie vartotojų apsaugą, ypač pažeidžiamiausių vartotojų ganančių menkiausias pajamas apsaugą. Um, vidaus rinkos rezultatų suvesni yra labai įdomi priemonė, tačiau yra nepakankama, kadangi dėmesys yra suteltas tik tai į vartojimą, tačiau negalvojama apie piliečių problemų sprendimą. Uh, Manau, kad reikia galvoti ir apie vidaus rinkos veikimą, ir apie vartotojo situaciją, kad vartotojas galėtų vaidinti aktyvų vaidmenį, vartodamas etiškai, atsižvelgiant į socialinius aplinkosauginius aspektus, kad būtų užtikrinamas socialinių aplinkosauginių aspektų gerbimas pasirinkimo atveju, varto, kai eina kalba apie vartojimą. Senior... Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Ačiū, ponas Tarab... Ačiū, ponai Tarabėlai, ponas Overmaier. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie pasiūlymus dėl vartotojų teisų apsaugos. Iš tikrųjų, vartotoje reikėtų geriau šviesti visais ligmenimis tiek savivaldybės, uh, tiek europiniu, tiek tarptautiniu lygiu. Austrijoje yra numatytos sankcijos, jeigu bankai nesuteikia pakankamos informacijos vartotojimant kreditą, jeigu neteisingos yra bankų formos. Aš taip pat norėčiau pasiūlyti štai ką. Jeigu nacionalinės taisyklės geriau apsaugo vartotoją negu kad europinės, tai valstybės narės turėtų turėti teisę taikyti tas nacionalinės taisyklės. Pane Maginės, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Vartotojų apsauga yra dalykas, kurį visi palaikome, bet problema ta, kad kai kurios valstybės e, solvit mechanizmui, kaip kad kai kas sakė, neskiria pakankamai dėmesio, trūksta darbuotojų ir dėmesio. Aš e, susitinku su daug vartotojų organizacijų atstovų. Šiandien ryte kalbėjausi su žmonėmis ir jie e, klausė manęs, pasakoja man apie problemą susijęs su e, E, verslo sandoriais, su turto e, sandoriais. Čia reikia kažkokių priemonių imtis. Kitas dalykas - verslo direktorijos. E, miestų vadovai Europos sukėlė mums labai daug problemų, apie tai kalbėjome parlamente ir reikia, kad šis klausimas sulauktų atitinkamų valstybių narių dėmesio. Taip pat reikia, kad ES dirbtų įvairiose srityse, net jeigu ne visur ji turi pakankamai kompetencijos. Dabar paskutinė kalbėtoja. Aš dėkoju Jums už puikias diskusijas šiandien ir džiaugiuosi, kad abu komisarai išreiškė paramą e, vartotojų apsaugai bendroje rinkoje. E, norėčiau paminėti ponios Hed e, vieną 40 punktą pranešime, kur kalbama apie e, vartotojų agentūros tam tikros steigimą, vartotojų reikalų E, ji galėtų atlikti tyrimus susijusius su vartotojų reikalais, problemomis, taip pat sekti, ką daro komisija ir parlamentas. Tai galėtų būti tam tikra priežiūros institucija. Nežinau, ką Jūs galvojate apie tai ir ar Jūs paremtumėte e, tokią agentūrą. Ji galėtų veikti Maltoje ar Prancūzijoje, jeigu būtų iš tikrųjų galvojama apie jos teigimą. Dėkuoju Jums, ponė Šaldemoze. Baigėme procedūrą, kur kurią žmonės pasisakė spontaniškai, o dabar suteiksiu žodį komisarams sureaguoti į pastabas. Pirmiausia, kalbės komisaras Varnie. Merci, uh, Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Nešalimuose tik pabrėžė šių diskusijų kogybę paminėjo Europos vartotojų reikalų agentūros klausimą. Manau, kad panas Žandaly pakalbės apie tai plačiau. Aš pritariu e, e, jūsų vertinimui, kad visi pasisakymai buvo labai kokybiški, konstruktyvų, kritiški, kalbant apie e, tų tūkstančio 500 direktyvų, kitų teisės aktų perkelimo kokybė. Tai yra mūsų vidaus rinką reglamentuojantis teisės aktai. Aš labiau kalbėčiau apie Europos bendrą rinką, ne, ne tik vieningą rinką, kad tai būtų aiškiau mūsų piliečiams, mūsų vartotojams. Uh, Malcolm Harbour e, apie tai kalbėjo e, vidaus rinkos komitete, akcentavo vartotojų e, interesus kolega Trent Filidis kalbėjo apie tolesnį darbą per penkerius metus. Gerbiami Europos parlamento nariai, mano ketinimai yra kasdien teisės aktas po teisės akto uh, užtikrinti, dirbti, siekti, kad vidaus rinka tarnautų mūsų piliečiams, mūsų vyrams ir moteriams Europoje. Ir labai svarbu, aišku, kalbėti apie vidaus rinkos reguliavimą ir priežiūrį, ypač kai eina kalba apie finansų vidaus rinkos veikimą, kad ji irgi tarnautų vartotojų interesams, mūsų piliečių interesams, vidau, e, mažau vidutinių įmonių interesams ir taip toliau. Aš būtent to sieksiu dirbdamas komisijoje. T noriu pratesti, ką po, ponas Rošfor ar ponė Rūlė pa, tik ką pasakė. Uh, ir noriu ypač padėkoti poniai Rozai von Tunen Hohenstein už labai kokybiškai parengtą pranešimą dėl vidaus rinkos rezultatų suvestinės. Jų parlamentarų mintise ir pranešime yra labai daug svarbių minčių. Ponas Bilan akcentavo o, rodiklių klausimą, kalbant apie vidaus rinkos veikimą. Tai yra tai, ką, apie ką kalba ponios Fontūn pranešimas. O, toliau buvo kalbama apie m, direktyvų o, poveikio įvertinimą vidaus rinkai ir socialinio socialinio ir aplinkosauginio požio taško. Komiteto pirmininkas Malcolm Harbour kalbėjo apie strategiją 2020 metams. Tikrai, kai kalbate apie strategiją 2020 metams, ką paskelbė komisija praeitą savaitę, vidaus rinka yra šios strategijos esmė, kalbant apie visą augimą, patentus ir tai žaliai augimą, tinkamą viešo, viešo sektoriaus panaudojimą įtraukti, sanglaudą, teisingumą. Vidaus rinka yra visur ir ji turi būti visur. Ponas Harbar teisingai akcentavo, e, strategijos 2020 e, tikslas nėra apriepti visas rytis, pavyzdžiui, užsienio reikalų klausimai yra kitas rytis, tačiau labai svarbu, kad komisija atliktų visą savo darbą, e, užtikrintų budrumą, sėkimą to, kaip visi tekstai yra įgyvendinami. Ir aš tikrai turiu pasakyti, kad ob, labai rimtai vertinsiu tą užduotį - stebėti, tikrinti, prižiūrėti, taikyti sankcijas, kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas. Bet aš kartoju, aš visuomet teikiu pirmenybę pasitikėjimui, tarpusavio susitarimui, o ne o, varžomoms priemonėms sankcijoms. Ponios Oenstein pranešime yra labai daug svarbių kitų minčių par, - partnerystė su valstybėmis narėmis, vidaus rinkos veikimas. Aš visą tai o, labai remiu. Aš manau, kad galima ir naujų iniciatyvų paieškoti. Su John Daly mes nulat apie tai galvojame, kad būtų galima akcentuoti, pavyzdžiui, Solvit teikiamą naudą, propaguoti šį tinklą. Aš sakiau, kad labai svarbu yra ne vien tik tai paskelbti apie sprendimus, bet po to ir stebėti, kaip jie įgyvendinami. Ir todėl rezultatų suvestinė, įvertinimas turi leisti mums e, ne tik e, kiekybiškai pamatuoti, kiek direktyvų perkelta, bet taip pat ir pažvelgti kokybiškai, kaip jos įgyvendinamos. E, Pasvano tik ką kalbėjo apie teisės aktų perkelimo kokybę. Ir taip pat ir apie pačių teisės aktų kokybę. Tai teisės aktų prieimėjų ir uh, komisijai labai svarbu. Pana Švab, ponia Roitova tik tai irgi pabrėžė. Dėl Solvit keletas trumpų minčių. Daug kas kalbėjo apie interneto svetainę solvit.eu. E, per ją būtų galima perteikti mm, e, plačią informaciją, panaud, per, taip pat panaudoti nacionalinius centrus, kad būtų galima šį solvi.eu tinklą sujungti su kitu um, tinklu Europos. Ir kaip Šonkelį kalbėjo, labai svarbu, kad būtų papra, pa, pa, pakankamai paprastas, aiškus veikimas, geras veikimas šio solvi tinklo užtikrintas. Dar per nelik daug e, piliečių, vartotojų ir įmonių nežino apie savo teises ir teisų gynimo būdus. Labai svarbu kalbėti būtent apie tą informavimo planą, kad būtų daugiau aiškumo ir skaidrumo, tą ponė Vatman kalbėjo. Uh, Mm, pone Stiller, pone Rapti e, kalbėjo apie tai, kad nepakankamai e, yra mm, žmogiškų ir finansinių išteklių Solvit centram. Jūs kalbėjote apie Prancūziją. Noriu pasakyti, kad tikrai labai atidžiai išanalizuosiu tai, kas vyksta e, šalyje, kuri, iš kurios aš esu, kad viskas, kad būtų užtikrinta, kad centram būtų visi pakankami ištekliai suteikti, kad jie galėtų tinkamai veikti vietoje. Visos šios priemonės yra reikalingos norint įvertinti, ar gerai veikia vidaus rinka. Ir noriu pasakyti, kad vidaus rinkos kūrimas dar nebaigtas. Reikia vėl iš naujo imtis jo kūrimo su nauju įkvėpimu. Pone Gebhardt, ponas e, Karas, Vaskusnik kalbėjo apie rinkos veikimą per sieną. Mes turime pašalinti kliūtis. Ir ponas Harbar už tai akcentavo strategiją 2020 metams, kad būtų galima išspręsti tos trūkumus, tos spragas, kurių dar yra. Ir su kolegomis Komisijoje mes tikrai dirbsime, kad būtų visi teisės aktai susijęs su vidaus rinkos veikimu pilnai gyveninti. Pirmininkė, tikrai mes, kaip ir ponas Būsutil, e, kėlė klausimą, mes esame pasirengę užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su mm, Solvit ir su peticijų komitetu, su ombudsmeno institucija, e, biudžeto komitetui noriu padėkoti už tai, kad yra palaikyta mintis, kad reikia labiau paremti Solvit tinklą finansiškai. Labai svarbu galvoti apie tam tikrus seminarus, kad būtų galima paderinti tų centrų veiklą tarpusavyje, valsty, tarp valstybių narių, tarp įvairių regionų, kad struktūros galėtų bendradarbiauti spręsdamos problemas um, socialistų frakcija itin akcentavo e, punktą dėl e, vidaus rinkos testo, reikėtų pernelyg gal nedramatizuoti šio momento, nes visi teisės aktai turi atitikti sutarties nuostatas būtent tą e, pranešėjai sako. Ir aišku, kad reikia patikrinti, ar siūlomi teisės aktai atitinka vidaus rinkos reikalavimus visi teisės aktai turi būti įvertinti pagal šiuos kriterijus - socialinius, ekonominius, aplinkosauginius ir tai yra būtinas reikalavimas, kad būtų teisės aktas įvertintas ir prieš priimant ir po to, kai įsigyvendamas tam, kad tarnautumėm vartotojų ir e, įmonių interesams, kad jiems būtų lengviau gyventi ir dirbti ES. Thank you, Commissioner Barnier. Dėkuoju komisijos nariui Barnier, dabar komisijos narys daly. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Kaip ir kolega Mišelis Barnier, noriu pasakyti, kad labai malonu dalyvauti tokioje gyvoje diskusijoje ir girdėti tokias uh, e, giles mintis apie vartotojų reikalus. Uh, Mes e, ketiname dirbti kartu bendradarbiavimo dvasia, kad pasiektume savo tikslą skirti didžiausią dėmesį vartotojams. Jums leidus pakartosiu vieną dalyką, kas, kurį sakiau pradžioje. E, yra ekonominiai argumentai už e, tvirtą vartotojų politiką, bet papildomai mes turėtume labai e, tvirtą siekti išlikti galvodami apie centrinį vaidmenį šios srities, kuri leistų mums iš naujo užmėgsti ryšį su vartotojais. Aš žinau, kad viena iš mano pagrindinių užduočių yra derinti e, komisarų kolegijoje šį klausimą, o jūsų budrumas bus man labai maloni paspirtis e, Rezultatų suvesnė mums leidžia pasižiūrėti, kur neveikia rinka, taip pat galvoti, kaip e, trūkumus pašalinti. Mes galime labai naudingai pasinaudoti iš to ateityje. Rezultatų suvesnė bus mūsų akis ir ausis. Mes geriau nustatysime problemas ir taip pat įrašysime vartotojų reikalų klausimą į visas ES politikos sritis. Taip pat tai turėtų duoti didelės ekonominės naudos. Pernai vyko viešosios konsultacijos ir po jų konsultacijos komisija pradėjo vertinti e, pasisakymus e, ir nuomonės dėl kolektyvinio žalos atlyginimo. Čia pirmiausia reikia galvoti apie Europos vartotojų poreikius, bet neperkelti JAV praktikos. Alternatyvus ginčių sprendimas bus mūsų pagrindinis variklis šioje srityje. Mano draugas Mišelis Barne jums jau paaiškino, koks yra svarbiausias dalykas – ir kokia svarbi yra strategija 2020 vidaus rinka. Jeigu pasižiūrėsime giliau į tekstą, pamatysime, jog aiškiai pasakyta, kad vartotojai yra bendrosios rinkos esminė dalis. Vartotojai yra bendrosios rinkos varomosios jėgos ir mes toliau bandysime įtvirtinti vartotojų pirmenybę. Aš manau, kad mes turime taip pat galvoti apie teisės vartotojams geresnės ir čia programa Dolčeta turėtų turėti e, didelį vaidmenį. Dėl vartotojų reikalų agentūros reikia pabrėžti, kad pirmiausia valstybės narės yra atsakingos už teisės aktų taikymą ir jos turi numatyti išteklius deramam vidaus rinkos funkcionavimui. Tačiau sutartis numato sąjungai teisinį pagrindą papildyti jų pastangas. E, Reikia viską atidžiai išnagrinėti, pasižiūrėti, kur ES gali papildyti nacionalinį įgyvendinimą ir tada nuspręsti, ar reikia tokios struktūros. Komisija įvertins labai atidžiai visas galimybės ir aš e, labai laukiu tolesnių diskusijų su jumis, srityse, už kurias esu atsakingas. Dėkoju. Thank you, Mr. Daly. Labai. Dabar, ponė... Her conclusions. Dziękuję bardzo. Szanowni... Pana Tun Hohenstein. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą diskusijose, už jūsų mintis, už jūsų komentarus. Du komisarai taip pat išsakė savo nuomonę, kaip Kaip supratome, Europos parlamentas ir komisija glaudžiai bendradarbiaus vidaus rinkos kūrimas rytyje. Vidaus rinka arba bendroji rinka yra vienas iš didžiausių ES pasiekimų. Aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad paremėte tuos pasiūlymus, kuriuos aš įtraukiau į savo pranešimą. Kai kurie kolegos iš socialistų frakcijos buvo susirūpinę dėl dešimto punkto, kur kalbama apie bendros rinkos testą. Aš norėčiau jūs nuraminti, kad tai nėra naujas pasiūlymas. Dar 2003 metais Simko komitetas patvirtino šį pasiūlymą kaip bendros vidaus rinkos strategijos dalį. Šis pasiūlymas tikrai neiškraipys vidaus rinkos. Komisija jau minėjo, kad visi nauji pasiūlymai dėl teisės aktų yra vertinami ir pagal įvairius socialinius aplinkos apsaugos kriterijus, taigi nesijaudinkite. Aš manau, kad ES integracija gali vykti tik tada, kai piliečiai puikiai supranta situaciją ir kai administracija yra palankiai nusiteikusi piliečių atžvilgių. Mano pranešime yra siūloma nemažai sprendimų, kurie padėtų mūsų piliečius glaudžiau įtraukti į ES kūrimą, taip pat ir į vidaus rinkos kūrimą, Aš manau, kad mums reikia instrumentų, kurie prisidėtų prie vidaus rinkos kūrimo. Aš manau, kad šios pranešimus reikėtų paskelbti viešai. Nebūkime nusteikę alergiškai žodžio rinką atžvilgiu. Toje šalyje, kur aš gyvenu, keletą dešimtmečių mes negalėjome uh, kalbėti apie laisvą rinką ir štai dabar turime rezultatus. Taigi aš manau, kad piliečiai turėtų, turėtų galimybę išreikšti savo pozicijas apie rinką. Taip pat nereikėtų apriboti piliečių teisų, reikėtų skatinti, kad jie prisidėtų prie vidaus rinkos kūrimo. Dabar, ponė Het, dviems minutėms. Labai ačiū, pirmininkė. Buvo labai įdomu klausytis visų pasisakymų ir džiaugiuosi, kad abu komisijos nariai pažadėjo dirbti kartu, jog būtų pagerinta ir toliau išplėtota Europoje vartotojų apsaugos politika. Aš dar norėčiau pridurti keletą dalykų. Vartotojų organizacijos vaidina labai svarbu vaidmenį. Kai reikia išiškinti problemas, su kuriomis jie susiduria. Ir reikia kalbėti apie vartotojų organizacijų galės, e, organizacijų, kurios veikia nacionaliniu mastu. Valstybės narės turi būti raginamos įtraukti vartotojų organizacijas į visus teisėjų kuros e, etapus, kur gali būti kadangi teisės aktai gali turėti poveikio vartotojams. Valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad būtų skirta pakankamai lėšų ir žmogiškųjų išteklių toliau plėtoti rezultatų suvestiniai. Noriu pasakyti, kad rezultatų suvestinė turėtų pagerėti, reikia galvoti ne tik apie vartotojų politiką, bet ir apie platesnės politikos rytis, kurios turi poveikio vartotojams. Mes e, turime visose ES politikos srityse įtvirtinti vartotojų apsaugos dalykus. Reikia tos dalykus plėtoti tiek ES, tiek nacionaliniu mastu. Ir aš Po metų vykstančios diskusijos labai laukiu. Mes kartu kalbėsime dar kartą, tikiuosi, tiek apie vartotojų apsaugą, tiek apie e, sin, bendrąją rinką. O dabar ponas Busoj, paskutinis mūsų kalbėtojas. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisarui Barnie ir visiems kolegoms, kurie sveikino mano pranešimą ir bendrai Solvit tinklą. Man atrodo, Solvit tinklas yra praktinis mūsų piliečių problemų e, sprendimas ir todėl turime jį tobulinti, kad daugiau mūsų piliečių žinotų, jog Solvit egzistuoja ir, gali, ir kad piliečiai galėtų apsiginti savo teisės pasinaudodami Solvit tinklu. Noriu pas, e, pasakyti, kad IMKO e, ir PETIKOM komitetų darbas yra labai svarbus, bet aišku, reikia dar ieškoti sprendimų tiems sunkumams, su kuriais susiduria tie, kurie e, dirba solvitinklė ir kurie norėjo pasinaudoti. Uh, šie, šios problemos ir galimi sprendimai buvo paminėti diskusijose. Daugumai solvi centrų reikalinga daugiau darbuotojų, kurie būtų tinkamai kvalifikuoti. Taigi reikia galvoti apie mokymus apmokant darbuotojus vidaus rinkos taisyklių Reikia kalbėti taip pat ir apie valdžios struktūrų indėlį, komisijos indėlį, kadangi Solvit sprendžiamos užklausos yra gana sudėtingos. Užtrunk, be to reikia galvoti apie tai, kad lab, gana ilgai užtrunka užklausų sprendimas. Noriu paraginti komisarą, kad kaip galima greičiau būtų įrengtas solvit.eu e, portalas. Tai pagerintų solvit tinklo veikimą. Aš noriu paraginti visų frakcijų atstovus balsuoti už mano pranešimą. Ačiū. Much, Ačiū ponui Busoj. Baigiame bendras diskusijas. Balsuosime šiandien 12 val. Ačiū komisarams. Kitas darbo tvarkės punktas yra Karlos Koelio pranešimas dėl